Colleagues, welcome to this afternoon session. Sveiki kolegos, susirinkę į popietinį posėdį. Dešimtasis, devintasis klausimas - elektroninis balsavimas. Nuomonės projektas dėl pasiūlymo priimti tarybos iš, e, išvadas patvirtinti ES ir Baltarusijos Respublikos sustarimą dėl vizų išdavimo tvarkos suprastinimo atsakingas nuomonės referentas Petras Užtevičius. Ar norite kalbėti? Ne. Tuomet galime elektroniškai balsuoti. Prašom, pradedamas balsavimas. One vote left. One vote. Okay, no, one, one, one. The vote is closed. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 57 už 3 prieš. Toliau dešimtas klausimas. Nuomonės projektas dėl tarybos sprendimo pasiūlymo sudaryti sustarimą tarp mūsų ir Baltarusijos Respublikos dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sudarimą. Vėlgi pranešėjas Petras, ar norite kalbėti? Labai nuvilia toks atsakymas. Pradedame balsavimą, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 53 už 10 prieš. Na ir dabar 11 klausimas rekomendacija tarybos ir komisijos pirmininkės pavaduotojų ir sąjungos vyriausiam įgaliotiniui užsienio reikalams ir dėl 2020 metų branduolinio ginklo neplatimo peržiūros proceso. Branduolinio ginklų kontrolės ir branduolinio ginklavimo galimybių. Pranešėjas yra Sven Mikser. Ar Sven Mikser nori kalbėti, prašom. Ačiū pirminkė. Nesu toks kuklus kaip mano draugas Petras, taigi tarsiu keletą žodžių. Šių metų konferencija rengiama pažinti 50-asias regionos NPT sudarties sudarimo metinės. Branduolinio ginklo neplatimo sutartis buvo pagrindas kovoti, e, neplatinti, užtikrinti brandalinių ginklų neplatinimo, e, siekiant sumažinti ginklų platimo riziką. ES saugumo interesai reiškia, kad šių metų konferencija reikė, turėtų būti sėkminga. Ne dėl, tik dėl to, kad tai yra sutarties jubiliejus, bet ir dėl to, kad jeigu nebūtų pasiektas sustarimas dėl galutinio dokumento, tai būtų antra nesėkmė iš eilės, palyginti su penk, prie, prieš penkerius metus įvykusią konferenciją, kur, kur, kuomet nebuvo parengtas konsensuso dokumentas. Ir aš norėčiau padėkoti kolegoms, kurie aktyviai dalyvavo rengiant šį dokumentą ir buvo pateikta nemažai pakeitimų, dėl kurių pradinės rekomendacijos bus dar aiškesnės ir stipresnės. Ypač noriu padėkoti šešėliams pranešėjams, su kuriais konstruktyviai diskutavome ir pavyko mums parengti dešimt kompromisinių pakeitimų remiantis pasiūlytais pakeitimais ir aš tikiuosi, kad jūs pritarsite šioms rekomendacijoms čia ir per plenarinę sesiją. Ačiū Svenui Mikseriui. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Jeigu ne, galime pradėti balsavimą. 45 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Pirmasis kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 49 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 50 kas už, prieš, susilaiko, patikrinkime. 50 pakeitimas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 51. Prieš susilaiko atmestas. 52. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 53. Už? Prieš susilaiko. Patikrinkime 53. pakeitimas. Prašom balsuoti. It's closed. Baigime. Atmestas. 54. Kas už? Prieš. Susilaiko. Reikia patikrinti. 54. pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 55. Kas už? prieš susilaiko atmestas. 56 už prieš susilaiko. Patikrinsime 56 pakeitimą, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Aiškiai patvirtintas. 57 už prieš susilaiko atmestas. 58 už, prieš susilaiko patvirtintas. 59 už, prieš susilaiko atmestas. Antrasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 63 už, prieš susilaiko atmestas. 66 už, prieš susilaiko. Patikrinsime 66, prašom balsuoti. Baigime. Patvirtintas. 67 už, prieš susilaiko. Patikrinsime 67 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 68 už, prieš susilaiko patvirtintas. 70 už, prieš susilaiko atmestas. 69 už, prieš susilaiko patvirtintas. 71 už, prieš susilaiko Atmestas. Patikrinsime. 71. Prašom balsuoti. Baigime. Aiškiai atmestas, aiškiai dauguma. 72 už, prieš susilaiko patvirtintas. 73 atkrantas. 74. 74 dabar. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 75 už, prieš susilaiko atmestas. 76 už, prieš susilaiko atmestas. 77 už, prieš susilaiko atmestas. 78 už, prieš susilaiko atmestas. 79 už, prieš susilaiko atmestas. 80 už, prieš susilaiko atmestas. 81 už, prieš susilaiko atmestas. 82 už, prieš susilaiko patvirtintas. 83 už, prieš susilaiko patvirtintas. 84 už, prieš susilaiko patvirtintas. Patikrinsime 84 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 85 už, prieš susilaiko atmestas. 86 už, atsimtas, 87 už, prieš susilaiko atmestas reikia patikrinti. 87 pakeitimas, balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 88 už, prieš susilaiko atmestas. 91 už, prieš susilaiko. Patirikim, patikrinkime 21 pakeitimas. Baigiame. Atmestas. 89. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 90, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 92 už, prieš, susilaiko, atmestas. 93 už, prieš, susilaiko, atmestas. 94 už, prieš, susilaiko, atmestas. 95 už, prieš, susilaiko, atmestas. 96 už, prieš, susilaiko, atmestas. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Pakeitimas 100. Kas už? Prieš susilaiko. Reikia patikrinti. Šimtasis pakeitimas. Closed. Baigiame. Atmestas. 101 pono Danžan. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 102 už prieš susilaiko patvirtintas. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 111 už, prieš susilaiko patvirtintas. 112 už, prieš susilaiko atmestas. 113 už, prieš susilaiko, man atrodo, atmestas, bet patikrinkime. Prašom balsuoti. 113 pakeitimas Arno Danžan yra autorius. Baigiame. Atmestas 114 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 115 neperimtas, 116 už, prieš, susilaiko patvirtinta, 117 už, prieš, susilaiko atmestas. Konstatuojamosios dalis. Šeštas už, prieš susilaiko patvirtintas. Septintas už, prieš susilaiko. Patikrinkime septintąjį pakeitimą. Baigime. Patvirtinta. Aštuntasis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, devintas už, prieš susilaiko atmestas, 10 už, prieš susilaiko patvirtintas, 12 už, prieš susilaiko patvirtintas. Vienuoliktas atkrenta. Toliau tryliktas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Keturioliktas už, prieš susilaiko atmestas, 15 už prieš susilaiko atmestas, 16 už prieš susilaiko atmestas, 16 tikriname. Prašom balsuoti. Man atrodo labai aišku. Baigiame. Atmestas. 17 už. Prieš. Susilaiko. Patikrinsime. 17 pakeitimas balsuojame. Nebaigiame. Aiškiai dauguma patvirtintas. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Dvidešimtas už, prieš susilaiko. Patikrinsime 20 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 21 už, prieš susilaiko atmestas, 22 už, prieš susilaiko atmestas. 23 perimtas Petro, kas už, prieš susilaiko patvirtintas, 24 už, prieš susilaiko atmestas, 25 už, prieš susilaiko patvirtintas, 26 už, prieš susilaiko atmestas, 27 už, prieš susilaiko patvirtintas, 7 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 8 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 33 už, prieš susilaiko patvirtintas, 34 už, prieš susilaiko atmestas, 35 už, prieš susilaiko atmestas, 36 už, prieš susilaiko atmestas, 37 Dabar 37 pakeitimas e, su žodiniu pakeitimu. Taip mes norime pakeisti intentional žodžiu unintentional. unintentional weapons, eh? first... Čia kalba tik tai apie pirmąją sakinę dalis. Na, šios dvi raidės pakeičia prie reikšmę šiek tiek. Trisdešimt septinta pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Pradėjome balsavimą. Baigiame. Atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 39. Pono Vaimers, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 38. Už, prieš, susilaiko, atmestas. 40. Už, prieš, susilaiko, atmestas. Devintasis kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 43. Kas už Urmas Paet pakeitimą prieš susilaiko reikia patikrinti. Prašom balsuoti. dviejų balsų trūksta. Baigiame balsavimą. Didelė dauguma patvirtintas. 44. Arno Danžan. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime 44. Baigiame. nedidelę daugumą atmestas. Nurodomosios dalis. Pirmasis už, prieš susilaiko atmestas. Antras už, prieš susilaiko patvirtintas. Trečias už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau žodinis pakeitimas numeris 2. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Nurodomai dalis ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko atmestas, penktas už prieš susilaiko patvirtintas. Dabar elektroninis balsavimas dėl viso pranešimo su pakeitimais. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta 61 už, vienas prieš. Sveikiname Sveną Mikserį. Aiškiai, geras pranešimas. Tiek balsavimo šiandien. Pratesime posėdį po penkių minučių, kai sutiksime su Žuau Valdalmeda.